strategijoje reikalauja, kad mes visus aspektus numatytus tose trijose pranešimuose e, įtrauktumėm į ateities projektus. Ačiū kolegai Šolz. Viena minutė e FD frakcijos vardu kolegai Olaf Datmas. Ponas pirmininkė.